Gerbiamas kolegijas, gerbiami kolegos, man labai malonu pasveikinti Tunizo Respublikos prezidentą Monsefo Mazukį parlamente. Sveiki atvykę. Gerbiamas prezidentė, jūs atvykote pas mus tuo metu, Šokly Bielit, liaudės fronto vadovas, būtent šiandien buvo nužudytas. Mes smerkime šitą išpolį. žinodami, kad Tuniso vyriausybė įdės visas pastangas, kad nusikaltę asmenys būtų patraukti baudžiamon atsakomybėm. Tokie nusikaltimai negali likti nenubausti. Aš norėčiau išreikšti mūsų užuojautą vėlioniai šeimai ir Tuniso visuomeniai. Aš norėčiau kreiptis į visus, norėčiau kreiptis į Tuniso visuomenę, kad ji atsitiestų ir pratestų tą istoriją, kuri prasidėjo 2011 m. sausio mėnesį. Prezidentė, jūsų asmenyje mes sveikiname drąsios tautos atstovą. Prieš dviejus metus jūs dar gyvenate brutalaus korumpuoto režimo sąlygomis, o dabar pradėjote naują erą. Jums atvykus į plenarnį posėdį, į šią plenarnių posėdžių salę, suteikėte mums progą prisiminti tuos Tuniso piliečius, kurie užmokėjo savo gyvybę už laisvę ir demokratiją savo šalyje. Mes su jumis susitinkame kaip žmogų, kuris prieš 15 metų čia, būdamas gydytoju, padėjo pacientams. Taip pat prezidentas man pasakojo, kad jis kaip Strasburgo pilietis matė, kaip buvo statomas šis naujojo parlamento pastatas vietai senojo parlamento. Jis buvo tų įvykių liudytojas ir patyrė labai gilių. gilių potyrių. Jisai gyveno virš 20 metų e, kitoje valstybėje ir galėjo patirti labai didžiulių emocijų tuo met, kurios kartojasi, grįžta dabar būnant šioje salėje. Taip pat mums taip pat tai labai emocingas momentas, kadangi galime pasveikinti jūs būtent šioje salėje. Jūsų tauta sugebėjo įveikti savivalę, tas kelias buvo sunkus, akmenuotas, tačiau jis ir toliau išliks pakankamai sunkus ir skausmingas. Tačiau aš ir toliau įsitikinęs, kad jūsų kelias, jūsų tauta negryž atgal, negryž iš demokratijos kelio, būtent žengs juo ryštingai toliau. Aš gruodžio mėnesį svečiavausi Tunise, pirmą kartą buvau jūsų šalyje ir norėčiau pasakyti, kad aš buvau pakankamai suglumęs, nes nežinojau, kaip atrodo besikeičianti valstybė. Tačiau mane pakerėjo drąsa, ryštas ir jūsų šalies patrauklumas. Jūs labai maloniai mums paaiškinote, kad jūsų prezidento uždavinys yra užtikrinti kuo geresnę ateitį jūsų tautai, padėti tiems, kurie kovoja už demokratiją, už geresnį gyvenimą, suteikti jiems viltį. Jūs taip supratote savo kaip valstybės prezidento uždavinius, tačiau jums prezidentui reikalinga parama. Būtent šią paramą mes suteiksime jums iš mūsų parlamento pusės. Taigi sveikinu dar kartą, suteikiu jums žodį. Thank you. Monsieur le Président. Gerbiamas parlamento pirmininkai, gerbiami deputatai, gerbiami kolegos. Nuo 2008 metų iki 2001 metų diktatūra neleido man išvykti iš Tuniso, o Europos parlamentas reagavo tam tikrų dokumentų, išduodamas laisvės pasą, kurį parlamentas įteikė mano jauniausiai dukteriai 2000 metais. Ir šitą dokumentą pasirašė Helen Flotre, Pierre Thierry, Michel Rocort, Tors, Gianfranco de la Alba, Daniel Conbendi, Daniel Ducarme, Mendiklus, Lipitz, Sila, Boumedier, Malmström, Carlotti, François Grosset ir Simery. Jūs išdavėte šitą dokumentą, už kurį aš norėčiau iš viso širdies padėkoti ir padėkoti visų arabų pasaulio demokratų vartų jūsų institucijai, kuri visada išreiškia savo paramą mūsų piliečiams. Gerbiamas ponės ir ponai, praėjusio dešimtmečio pabaigoje aš rašiau, kad 18 amžius buvo E, Prancūzijos ir Amerikos revoliucijų laikotarpį, 20 amžius buvo Rusijos ir Kinijos revoliucijų šimtmetis, o 21 šimtmetis turėtų būti arabų pasaulio revoliucijos šimtmetis. Didžiosios tautos nesižudo ar ne, ir neleidžia būti nužudomos. Tačiau kuo sunkesnis jų kelias, kuo daugiau užbandymų tenka, tuo daugiau energijos jos suranda atsitiesti. O arabų revoliucija yra tas reiškinys, tas faktas, kuris yra, atsako į fundamentalius klausimus dėl to, kuria linkme turėtų vystytis gyvenimas nepriklausomai ar jis geras ar blogas, vis tiek reikia pakankamai daug drąsos, įsijautimo, kitaip susitarimas yra neįmanomas. Aš nenorėčiau paprašyti jūsų dėmesio, bet ir jūsų atjautos mūsų kelyje. Kitaip mums nepavyks susikalbėti. Žinoma, arabų pasaulio revoliucija atnešė šiokių tokių problemų Europai kadangi prasidėjo suirutė, prasidėjo piliečių karai, regioniai karai, pasvelkime į Siriją, kur neramumai daro poveikio ir Europai. Sumažėjo kontrolė, tvarka ir žinoma, jauni žmonės siekia e, atvykti į Europą nesuprasdami šito pasaulio, šitos tvarkos. Bet to pakankamai daug ginkluotų grupuočių, kurios e, stiprina suirutę. Cause. La révolution démocratique lui a coupé l'herbe sous les pieds et frustré de ce qu'il croyait être sa chance historique. E, žinoma, net tos grupuotės o diktatūros, kurios nuvil, nuvylė žmonės. Ponios ir ponai, stiklinė visada yra pusiau pilna. Nereikėtų arabų pasaulio bijoti dėl to, kad jis yra nacionalistinis. Kai prasidėjo revoliucijos judėjimas, nebuvo girdėti jokių antivakarietiškų šūkių buvo siekiama nuversti korumpuotą diktatūrą. Žinoma, buvo išpolių ir prieš vakarų Europos valstybių ambasadas, buvo tam tikrų ksenofobinių vaizdo įrašų, tačiau tai nereiškia, kad dauguma visuomenės atstovauja būtent tokiai nuomonėjai visų pirma vyksta socialinė revoliucija, kadangi žmonės reikalauja tų pačių socialinių teisių, dėl kurių prasidėjo visos revoliucijos. Iš esmės, arabų pasaulio revoliucija buvo demokratiška, kadangi Egipte, Tunise buvo visų pirma reikalaujama lygių demokratinių balsavimo teisių demokratija netvedė prie islamismo, Priešingai, nuosaikus islamistai prisijungė prie demokratinio judėjimo. Arabų pavasaris jokių būdų nesustiprino ekstremalių, ekstremistinių uh, judėjimų, o nuosaikieji yra ta didžioji srovė islamo pasaulio politinių frakcijų, politinių partijų kontekste. Žinoma, visiems būtina laikytis, pirmą išmokti demokratinių e, taisyklių ir žinoma, visuomenė tik tai demokratiniais principais galės nusimesti diktatūros e, e, naštą. Kas kalba apie arabų pavasario atšalimą arba žiemą, tai ko gero reikėtų pasakyti, kad visoms tautoms prireikia tam tikro laiko, kol nusistovi tam tikra pusiausvyra. Dar įvykiai toli gražu nesibaigė. Po to, kai įvyksta revoliucija, kuri nepareikalavo daug žmonių aukų, priešingai negu Sirijoje, kur visuomenė turi nueiti labai sunku kančios kelią, Reikia pasakyti, kad būtent Sirijai reikia ypatingo Europos uh, užjautimo. O mūsų šalyje pakankamai nuosekliai rutuliojasi įvykiai, mūsų vyriausybė veikia sėkmingai. Ekonomika mūsų valstybėje vėl pradėjo atsigauti. Praėjusiais metais ekonomikos augimas sudarė 3,5 procento praeitie turėjome pakankamai daug problemų šalies viduje, o dabar jau prieš keletą metų įsigaliojo e, konstitucija, kuriai pritarė dauguma politinių e, judėjimų ir dabar mes esame ryštingai nusiteikę ginti visas teises, užtikrinti teises moteriams, tačiau kita vertus 50 metų atsilikimo negalima įveikti per porą metų. Mes sieksime įtvirtinti modernę, modernų Tunisą ir žinoma užtikrinti kuo geresnės gyvenimo sąlygas vargingiems Tuniso piliečiams. 50 metų kainavo mums labai daug, buvom nustumti į nuoš, nuošalį labai svarbu nuosaikius islamistus įtraukti į politinį gyvenimą, į politinės struktūras, kurios dabar keičiasi. Svarbu kurti demokratijos pagrindus, užtikrinti žmogaus teisės ir siekti socialinės pažangos. Mes neleisime, kad ekstremistai sugriautų mūsų pažangų valstybės modelį. Sieksime lygių teisių moteriams, teisės valstybės principų, sieksime valstybės, kurioje būtų toleruojamos visų teisės ir būtų laikomasi tarptautinės teisės normų. Žinoma, išlieka pakankamai daug problemų mūsų kelyje norime taikingo, taikingos raidos, nenorėtume jokių sukretimų. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad ir toliau pasitaiko musulmonų tarpusavio susidūrimų. Šiandien ryte buvo nužudytas mano labai geras draugas, kuris puikiai žinojo, kad šiandien kalbėsiu jūsų parlamente. Ir tai reiškia tiesioginį grasinimą mums tačiau tas grasinimas mūsų neįbaugins, mes ir toliau demaskuosime revoliucijos priešus. Ir žinoma, mes toliau tęsime savo demokratizacijos procesų politiką, sieksime tvarios ekonomikos plėtros. Tai labai sudėtingas procesas, Ir žinoma, pažangos reikia laukti ilgiau negu tikėjomės. Arabų revoliucija tęsiasi. Viskas priklausys nuo to, ar mums pritrūks drąsos, ar mes ir toliau optimistiškai žvelgsime į ateitį, užtikrindami žmonių e, laisvės ir siekdami išvengti e, iššūkių, išpolių tarptautiniu mastu. Reikėtų pasakyti, kad praėjusiu rinkimų metu, kai buvo renkamas, kabutėse, diktatorius, buvo uh, už jį pasakyta 99 procentais. Tačiau tų rinkimo rezultatų nebuvo galima užginčyti niekur. O dabar tarptautinis arbitražas gali patikrinti, ar mes laikomės e, e, tarptautinių įsipareigojimų ir, žinoma, tarptautinės organizacijos gali patikrinti, ar pakankamai demokratiška mūsų konstitucija. Praėjusią savaitę Arabų sąjungos susitikimų metu buvo išreikšta palanki nuomonė apie mūsų konstituciją, o tai reiškia, kad tarptautiniu mastu mes taip pat galėsime sustiprinti savo demokratijos pamatus. Žinoma, mes turime pasitikėti savo jėgomis, tačiau, žinoma, mums reikalinga ir Europos pagalba, kadangi mūsų istorija bendra, mūsų siekiai tie patys. Mes puikiai suprantame, su kokiomis problemos susiduria Europa, tačiau labai svarbu teikti pagalbą ir mūsų ekonomikai, kadangi naujos demokratijos turi sustiprėti. Aš norėčiau padėkoti Vokietijai, kuri sutiko maždaug 60 milijonų mūsų valstybės kolos paversti vystimo pagalbą. Aš tikiuosi, kad ir kitos valstybės paseks tuo pavyzdžiu. Žinoma, be ekonomikos mūsų tarpusavio santykiuose yra ir kitų aspektų, kitų problemų. Reikėtų matyti atskiras kultūrinės grupės vakaruose ir musulmonų pasaulyje. Rytai prasideda kažkur tai į rytus nuo Irano. Mes visi šiaurėje ir pietuose išpažįstame tą patį tą patų žydų, islamų ir krikščionių paveldą. Per ištisus šimtmečius mes vieni iš kitų daug ką perėmėme, daug ko perėmėme iš Europos patirties ir istorijos, ypač tie e, humaniškieji mainai yra labai svarbus, kadangi jų metu galima palyginti save, savo padėtį. Milijonai mūsų regiono gyventojų moka Europos valstybių kalbas. Arabų pasaulyje buvo įvairaus prieško nusiteikimo prieš vakarų pasaulį, tačiau dabartinė jaunoji karta pakeitė iš esmės savo požiūrį į vakarus. Egiptas, Irakas, ir kitos regionų valstybės 20-ame amžiuje save vertino galbūt šiek tiek pranašiau, tačiau šitas pranašumo siekimo modelis, žinoma, nepasiteisino, reikėtų galvoti apie arabų pasaulį, kuris savo pamatinėmis vertybėmis laikytų vakarų Europos vertybės. ES taip pat mums parodė, kad Vokietijos-Prancūzijos susitaikymas iš esmės prilygsta stebuklui. Deja, stebuklų gyvenime pasitaiko mažai, tačiau kaip ten bebūtų, šitas susitaikymas parodo, kad viskas yra įmanoma. Tas pats būtų galima pritaikyti ir artimuosiuose rytuose, turiuomenyje Izraelį. Abi stovyklos turėtų suprasti, kad taika nebus pasiekta kapituliuojant arba paskelbent ilgą. E, ilgas, ilgalaikis paliaubas. aš reikalauju Maron Bagutį išleisti iš kalėjimo, kad jisai galėtų grįžti į Tunisą kad galėtų atgauti jėgas, kadangi jis jau dešimt metų yra kalinamas. Strasbūrė aš lankiausi universitete ir man mane padrasino žmonių e, palaikymas. Aš čia dirbau gydytojo asistentu 80-mečio pradžioje Aš bendradavau su vienu svarbiausių medicinos fakulteto gydytoju ir jis man rekomendavo rašyti dizertaciją apie e, eksperimentus su žmonėmis medicinos srityje. Tačiau aš panorau ir pašyti savo daktaro dizertaciją apie Marką Klein. Tačiau aš nežinojau, kad jisai buvo susipažinęs su mediciniais eksperimentais su žmonėmis iš savo patirties koncentracijos stovykloje. Tuomet pirmą kartą aš perskaičiau nuo pradžios iki galo žmogaus teisų deklaraciją, o Markas Kleinas buvo tas žmogus, kuris atkreipė dėmesį į žmogaus teisės. Jis padarė didelę įtaką ne tik tai man, bet ir daugeliui kitų jaunų žmonių. Jis privertė mane pamastyti apie tai, ką reiškia būti e, suimtam, tam įkalintam, patirti e, pasityčiojimą, ir taip pat jis paaiškino, ką reiškia e, draugystė ir abipusis supratimas. Būtent tuos procesus jis paskatino manie. Jis paskatino ir mano paties raidą. Aš, būdamas Strasbūrė, Elzase, dar kartą norėčiau pasidžiaugti mūsų e, Europos ir Arabų draugystę ir norėčiau tarti visiems jums salam aleikum. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, manau, kad neturiu ko pridurti prie prezidento žodžių ir prie jūsų aplodismentų. Aš kaip tik e, susitariau su prezidentu, e, išgirdęs daugumą tokių prašymų, kad šitie parlamento rūmai, kurie yra tarsi simbolis ir tą, tą liudyje jūsų aplodismentai, kad mes pagerbsime visas aukas e, šiandienos auką ir šio posėdžio pabaigoje paskelbsime tylos minutę. Todėl norėčiau paprašyti visų atsistoti. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Dėkoju. Danke dem Staatspräsidenten. Taip pat norėčiau padėkoti Tuniso Respublikos prezidentui, ponios ir ponai, man atrodo, tai tikrai buvo e, jaudinantis e, momentas, te gyvoja Tunisas, te gyvoja laisvė, te gyvoja demokratija.